nein, nein, nein. Dear colleagues, dear guests. Mėly kolegos, svečiai, lankytojai, stebėtojai, esantis už šio puikaus pastato ribų, žiūrintis į mus per internetu. Jau penkias minutės po devinių reikia pradėti posėdį. Sveikinu mūsų narius, kurie jau atėjo. Pirmiausia, Darbo atvarkės tvirtinimas. Ar yra norų pakeisti darbo atvarkę? Ne. Tuomet darbo atvarkė patvirtina su viena išimtimi. Paskutinis klausimas, 24 klausimas, turi būti atidėtas, nes mūsų pranešėjas negalės atvykti į posėdį. Atrodo, niekas neprieštarauja. Antras klausimas protokolo tvirtinimas, kaip paprastai, jeigu nebus prieštaravimų iki posėdžio pabaigos, protokolas bus laikomas patvirtintų. Pirmininko pranešimai. Penkioliktas aplinkosauginių prekių sustarimo darybų raundas įvyks 25 Liepos Ženevoje atrodo, kad įmanoma, kad bus galima užbaigti šį darbą šiemet ir manau, kad tai yra geras signalas daugia šaliai sistemai taip pat. Nors kai kas mane, kad šis sutarimas bus žlugęs, tačiau jis gyvuoja ir veikia. toliau bus e, diskusija dėl investicijų apsaugos e, sustarimo tarp ES ir Mianmaro. Tokie šiandien pranešimai. Toliau vykstantis trilogai, kaip žinote, dėl konfliktų mineralų ir e, užbaigėme trilogos. Nors ir buvo daug iššūkių tose trilogose. Toliau penktas klausimas. Tai yra nuostabus, labai svarbus teisės aktas, Ypač dėl to, kad aš esu pranešėjas. Ir tai klausimas apie statistiką susijusią su išorės priekyba. Mes patvirtiname poziciją parlamento pirmojo svarstymų 14 metų kovo mėnesį ir pradėjome trilogą su taryba. Sutarėme dėl teksto ir po to taip atsitiko, kad taryba nesugebėjo pritarti trilogo sustarimui, nors pirmininkaujantį valstybę ir pasisakė už tai, ypač dėl valstybių narių ir Europos parlamento ekspertų dalyvavimo, svarstant gyvenimo aktus, tam nepritarė taryba. Nepaisant to, nesulaukėme iš tarybos jokios oficialios reakcijos. Viskas buvo kažkur pakliuvę į debesį. Po tarp institucinio sustarimo patvirtinimo praėjusiu metu gruodžio mėnesį mes galėjome gyvendinti to tarp institucinio sustarimo rezultatus šiuo teksto atžvilgių. Tekstas buvo patvirtintas INTA komitete balandžio 21 dieną, o taryba jį patvirtino po dviejų mėnesių, birželio 16 dieną. Tas pozicija pirmojo svarstymo metu pasiekta. Taigi praėjus beveik dviems metams po pirmojo svarstymo. Kartais pažanga yra labai reta. Nepaisant to, aš dirbau su šiuo dokumentu ir siūlau tą komitetui patvirtinti tarybos poziciją be jokių pakeitimų, nes iš tikrųjų tai yra trilogo rezultatas. Dauguma parlamento nuostatų yra įtraukta ir, kaip sakiau, tarp instituciniai klausimai atitinka tarp institucinį sustarimą. Todėl aš siūlau patvirtinti šį tekstą be jokių pakeitimų. Ar kas nors nori pasisakyti? Ne? Nu, tai mane stebina. Komisija taip pat ne. Neįtikėtina. toks svarbus aukšto lygio teisės aktas ir niekas nenori diskutuoti. Nepaisant to, terminas pakeitimams yra šiandien 18 valanda, nes balsuoti norime dėl šios nuostabios, dėl šio nuostabaus teisės akto rytoj. Puiku, periname prie šeštąją klausimą. ir e, nuomonė įtrė komitetui dėl keitimas informacija apie tarp vyriausybinius valstybių narių trečių šalių energetikos sutarimus bei teisiškai neprivalomas priemonės mechanizmo nustatymo. Iš karto steikiu žodį mūsų pranešėjui. E, ponui Bensonui. Ačiū pirmininkė, tai nuomonė tam darbui, kuris vyksta įtrė komitete, kur aš esu narys taip pat. Žinau, kad taryboje valstybės narės pasisako už status quo, tačiau kaip ir kolegos pramonės komitete, aš siūlau pritarti komisijos pasiūlymui. <clears throat> kaip matome, valstybės narės dabar susitarė dėl energijos tiekimo su trečiosiomis šalimis kurie kartais netitinka ES teisės jau turime sprendimą, kad tokie susitarimai turėtų būti vertinti po to, kai yra pasirašyti, tačiau komisija siūlo pakeisti tą nuostatą, kad jie būtų įvertinti prieš juos pasirašant. Nes patirtis rodo, kad kartais sunku pakeisti tuos sustarimus, kai jie jau na, pasirašyti. Manau, kad tai yra protinga. Svarbu, kad valstybės narės veiktų vieningai ir nuosekliai santykiuose su trečiosiomis šalėmis. Mes matome tokią dinamiką prekybos politikoje, kad mes kartu esame stiprintesi negu atskiros 28 ar 27 valstybės narės. Tačiau aš siūliau, todėl aš siūliau entą pritarti komisijos pasiūlymui dėl aksantį vertinimų tų tarptautinių sustarimų. Aš taip pat manau, kad reikia remti komisijos siūlomai taikymos ryčiai kad e, tai būtų įtraukti nevyriausybiniai sustrimai ir neprivalomos priemonės dėl dujų ir elektros. Turiu nedėlių pasiūlymų dėl e, teksto pakeitimų. Siūlyčiau sieti ryšį su energijos sąjunga ir ES kompetencijomis, pavyzdžiui, bendroji prekybos politika. Ir siūlau įtraukti susitarimus e, sudarytus valstybių narių įmonių, jeigu valstybės narės turi lemiamą vaidmenį. Negalime slėptis po protingų nusavybės struktūrų, tos, darant tuos e, sustarimus. Kaip ir mano šalyje, pavyzdžiui, Dang Energy įmonė 51 procento nusavybės teisės turi vyriausybė, todėl negalima būtų slėptis už tokių struktūrų, kai valstybė norė derasi dėl sustarimų, nes tai yra labai svarbu piliečiams, energijos tikslai pagal mūsų energijos sąjungos nuostatas. Ir e, energijos tiekimas, nu, įdomu tai, kad kai kontraktai įtraukia nuostatas, kurios prieštarauja ES piliečiams interesams ir mūsų bendrai teisiai, politikos tikslams, manau, kad komisija gali padėti valstybėms narėms išvengti tokių, e, tokių spastų ir tai atitiktų mūsų piliečių interesus, investuotojų interesus kurie mm, turėdami didesnį iškumą galėtų investuoti po to. Ačiū pirminkė. Ačiū ponė Bensenai. Dabar žodis šešėlinės pranešėjams. Ponas Dantį. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad pavėlavau. Tačiau turiu daug visokių darbų šį rytą. Noriu padėkoti pranešėjai už nuomonės projektą. O pakeitimai, kurie pakeit, pateikti, tai daliai jų pritariu. Dėl eksante kontrolės, tai aš esu už tokį dvigubą požiūrį, kaip siūloma, kad būtų daugiau koordinuojama veiksmai tarp valstybinarių ir stiprinamas komisijos vaidmuo, kuri garantuotų e, tarp vyriausybinių susitarimų atitikti ES teisėjai. Kita vertus, konfidencialumo garantijos e, toje srityje, kur valstybės narės turi suverenumą, o čia vis kalbame apie tarpvėsinius sustarimus, tai komisija turėtų užtikrinti tinkamą jautrios informacijos tvarkymą, nes ji turės turėti reikalo ir su darbiniais dokumentais tai turėtų būti daroma panašiai kaip ir priekybos sustarimo atveju. Komisija turėtų atitikti e, sustarimo atitikti ES teisiai ir užtikrinti, kad būtų laikomas tam tikro grafiko, kad neatsirastų dėlsimo, vėlavimo, kliučių e, sustarimų sudarimo. Aš taip pat manau, kad komisija, komisijos parama turėtų būti susijusi su valstybių narių valia, noru padaryti, užbaigti sustarimus. E, Aš pritarčiau komisijos e, pasiūlymams, tačiau kai kurios dalis dėl konfidencialumo ir grafiko, jas, šias nuostatas reikės sustiprinti, todėl aš pateiksiu savo pakeitimu. Šis sprendimas yra nedidelis, bet svarbus žingsnis į priekį siekiant didesnio darinimo ir, su, ir harmonizavimo energijos srityje kad atitiktis tarp mūsų energijos politikų ir vidaus rinkos politikos, prekybos politikos e, labiau dėrėtų. Tai yra labai svarbu šioje srityje. Ačiū ponia Dantį. Toliau. Ponas Šolts. Pono Zahradėl, atsiprašau. Ačiū pirmininkė. Tai yra labai svarbus dokumentas Jis susijęs ne tik ES energijos politika, bet ir kitomis politikos sritimis ir kitomis sąjungos teisės sritimis, pavyzdžiui, vidaus rinka, viešaisiais pirkimais ir prekyba. Todėl mūsų komiteto nuomonė yra labai svarbi čia. Atsižvelgiant e, taip pat e, į vykstančias darybas dėl tam tikrų prekybos sustarimų kur yra energetikos skyriai, pavyzdžiui, teiti per laisvos prekybos sustarimą su Filipinais. Turime pripažinti taip pat, kad čia yra politiškai jautrių dalykų. Ir valstybės narės turi skirtingų nuomonę, kokiu mastu reikėtų didinti skaidrumą ir kokiu mastu reikėtų tiesiog įtraukti komisijai darybas. Ir turime atsižvelgti šias skirtingas nuomonės ir bandyti rasti veikiantį kompromisą tarp valstybių narių dėl nuomonės projekto. Tai <clears throat> aš pabrėžčiau du dalykus. Jeigu teisingai supratau, pranešėjo nuomonė yra tai, kad pasiūlymas sprendimas neturėtų e, sukurti privalomumo kai susidarimas tarp e, privačių e, įmonių, tačiau šis dalykas turėtų būti taikomas tarp vyriausybiniams susitarimams. O privačių įmonių susitarimas, susitarimai turėtų būti valdoma kitų teisės aktų. Aš tam pritariu. Aš taip pat sutinku, kad valstybės narės turėtų pranešti komisijai apie tokius susitarimus tarp įmonių, tuomet kaip e, valstybė yra viena iš savininkių, tai turėtų būti daroma savanoriškų pagrindų. Tai tiek kol kas, bendradausime toliau su pranešėjai ir kitais šerniais pranešėjais ir su įstikinės, kad rasime priimtinus kompromisus e, tarp valstybių narių. Ačiū. Dėkuoju dabar ponas Šolts. Yeah. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat manau, kad tai yra labai svarbus dosie. Ir ateityje, ko gero, visuose susitarimuose bus nuorodos į energetikos klausimus. Kai kalbame apie žaliavas ir energetikos politiką, tai turėtų būti atitinkamas keitimasis informacija visų tuo, kas susijęs su, prie, susi, susijęs su priekybiniais aspektais. Dėl to man e, priimtinas bendras dėmesys skiriamas šiame dosie ir aš pritariu šiam požiūriui, pritariu e, nuomonės projektui. Mes turime užtikrinti, kad ateityje tokie aspektai kaip CITA ir CTOP susiję su energetikos klausimais, kad e, būtų keičiamasi svarbia informacija tarp valstybių narių. Taip pat turime, aišku, remtis ir subsidiarumo principų. Tai reiškia, kad jeigu yra tarptautinis susitarimas ir atsakomybė tenka Europos Sąjungai, kurie atsakinga už energetikos politiką, būtina keistis nuomonėmis, atsižvelgti į valstybių narių nuomonės ir naudotis demokratinėmis teisėmis, suteikiant sprendimo prieimimo galę regionams, nes sprendimai energetikos politikos srityje yra labai svarbus, ypač kalbant apie ateitį. Į tai turės išvelgti komisija, rengdama tarptautinius susitarimus. Mes pateiksime keletą pakeitimų ir aš taip pat laukiu tolesnio bendradarbiavimo su pranešėjų. Ačiū, turiu ponas Buchner. Labai ačiū. Man ir mano frakcijai be galo svarbu, kad energetikos srityje sudaromas e, susitarimas tarp valstybių narių pirmiausia e, turėtų būti suderinamas su energetikos sąjungos tikslais. Norėčiau prisidurti prie to, ką sakė pona Šolcas. Dėl to mes džiaugiamės e, tais pakeitimais, kuriuos pateikė kolega Benson ir kurie tiesiogiai nurodo į energetikos strategiją. Be abejo, mes suprantame, kad labai svarbu kalbėti apie penkto, dėrėtis dėl penkto ir šešto šešto pakeitimo. E, problema yra ta, kad e, kyla klausimas, ką mes darysime su privačiomis įmonėmis. E, dažnai kyla sunkumas, kad Jeigu kalbama apie privataus ir valstybinio kapitalo derinimą, kokį vaidmenį jie atliks valstybinį ir privatų. Todėl mes norėtume čia dabar pabrėžti antrąjį pakeitimą. Uh, Man e, atrodo, kad šitas klausimas yra ganėtinai e, delikatus. E, mes turime atidžiai stebėti, ar nesusidarys kritinė situacija ir ar valstybė narė, ar, ar ES turėtų nepažeisti Ar, ar tai ne, nėra subsidiarumo klausimas kiekvienoje valstybėje narėje? E, dėl to taip pat aš labai džiaugiuosi tuo, e, kad galėjome e, dirbti ir toliau galėsime dirbti su pranešėjų, šešėliniais pranešėjais šiuo konkrečiu klausimu. Ačiū. Dėkuoju toliau. Inmar. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pateikti klausimą komisijai. Uh, Mes tikrai manome, kad yra labai naudinga e, atlikti eksantę vertinimą prieš tai, kol valstybės narės pasirašo susitarimą su trečiaja šalimi. Bet tai reikėtų taikyti ne vien dujų sektorių, reikėtų apimti visus energetikos sektorius. Kodėl apsiribojama vien dujų sektoriumi? Toks mano klausimas. Uh, Ačiū. Aš taip pat prisidedu prie šio klausimo. Komisija, energetikos generalinis direktoratas, ar galėtumėte atsakyti? Labas rytas. Komisija nori padėkoti pirmininkui, pranešėjų, šešėlinių pranešėjų ir šio komiteto nariams už jų susidomėjimą šio dosie ir už komisijos pateikto, pateiktam pasiūlymui parodytą paramą. Šis sprendimas yra labai svarbus, kuriant energetikos sąjungą, siekiant užtikrinti nuoseklumą e, energijos politikoje. Mes taip pat visiškai pritarėme, kad nuoseklumas ir atitiktis ES teisės aktams yra slaibus, kuriant ener bendrą energetikos rinką. Jūs patikite klausimus, kaip geriausia reikėtų sudaryti priekybos sutartys, kurios yra mm, susijusios su energetiniais sustarimais. 194 sutarties straipsnis e, reglamentuoja tuos dalykus. Mes taip pat su dideliu susidomėjimu atkreipėme dėmesį jūsų klausimą, kuris e, kalba apie terminus. Komisija stengsis šį procesą kiek galima greičiau užbaigti ir turint galvoje, kad bendra komisijos nuomonė bus priimama kolegijos sprendimu. Dėl to mums šiek tiek reikia laiko. Dar kartą dėkuoju šiam komitetui už stiprią paramą, kurią mes jaučiame ir mes esame pasiruošę atsakyti į tolesnius klausimus, jeigu tokių būtų. Uh, Gal jūs galėtumėte išsameu atsakyti į, į klausimą, kuris buvo užduotas apie skirtingas energijos rūšis. Kodėl kol kas apsiribojama tik tai dujomis, o kaip, o kaip su nafta, su elektros energija? Komisijos pasiūlyme jūs matėte, kad visos prekės yra apimtos išskyrus brandolinę energiją, nes tai patenka į Euratom sutartį. Ir komisijai yra labai svarbu visų pirma apimti dujas dėl praeitie iškilusių problemų. Dėl to mes didžiausią dėmesį skiriame dujų sektoriui, bet taip pat e, kalbama ir apie E, nafta. Nafta yra taip pat vienas, viena iš tų sričių, kur bus ateitie atliekama ex-ante analizė. Ir ateityje gali būti sudėtingų, svarbių infrastruktūrus e, e, projektų, kur reikės atitinkamų susitarimų ir ateityje visos energijos rūšys bus apimtos. Ačiū, dabar sugrįžtume prie mūsų pranešėjo, ponas Bensen, prašau. Ačiū pirminkė. Dėkuoju visiems šešėliniams pranešėjams už jų komentarus. Aš galiu pažadėti, kad dėrybos bus tinkamos tam, kad mes galėtume pasiekti gerus rezultatus mūsų komitetui. Ačiū. Pakeitimams galantis terminas yra Liepos 15 diena 18 valanda. Balsuojama bus 26 rugsėjo. Einame toliau. Septintas klausimas. ES suskistintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategija. Dėje nėra mūsų pranešėjo dabar. Bet. Ponas Šolsim žodis, prašau. Ačiū pirminkė. Pranešėjas atsiprašė dėl to, kad negali dalyvauti šiandien mūsų posėdėje. Jis paprašė jo vardu manęs mm, pasisakyti ir aš perskaitysiu jo tekstą, jo pastabą susijusią su šiuo dosie. Gerbiamas pirmininkė kolegos, noriu pateikti nuomonės projektą dėl ES susiskintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo. Jūs žinote, kad dujos vaidina svarbiausią vaidmenį ES energetikos sistemoje. Tai sudaro maždaug vieną ketvirtadalį visos energijos suvartojimo. Ir tai yra ir toliau vienas iš svarbiausių veiksnių e, judant prie priklausomybės nuo iškastinio kūro mažinimo. E, dujų paklausa didės ateityje ir dabar 10 procentų tik tai sudaro dujų importas vis, iš visos, visų energijos rūšių, bet aš noriu priminti, kad energija yra pagrindinė prekė skirta žmogui ir turime mažinti energetinį skurdą. ES yra būtina tapti nepriklausomai nuo dujų tiekėjų ne vien dėl energetikos saugumo perspektyvos, bet ir dėl to, kad ES galėtų būti konkurencinga. Ir tai gali būti pasiekta tik tai diversifikuojant tiekimo šaltinius. Dėl to mes ir kalbame apie suskystintas gamtinės dujas. Tai galėtų būti alternatyv, e, alternatyvus kūras, e, kurio, kuris prisidėtų prie CO2 mažinimo suskistintos gamtinės dusiau naudojamos transporto, taip pat kaip degalai laivuose. Taip pat tai padeda izoliuotose e, vietovėse ir salose mm, spręsti energetikos problemas. Suskistintos dujos gali sumažinti e, energetikos kainas, jas galima e, patogiau transportuoti ir saugoti, laikyti. Priekyba vaidina svarbiausią vaidmenį energetikos, užtikrint energetikos saugumą. Ir tai reikėtų atsižvelgti į vairias sutartis, taip pat ir TTIP. ES e, įsipareigojimas kovotis klimato kaitos e, padariniais taip pat yra svarbus ir to nepasieksime, jeigu neturėsime tvarių sprendimų, e, judėdami prie mažai CO2 išskiriančios ekonomikos modelio. Mes turime užbaigti kurti energetikos infrastruktūras tiek naftos, tiek dujų, tiek elektros energijos srityje. Reikia e, panaikinti energijos izolaciją ir spręsti šias problemas ES lygių. Aš laukiu tolesnio glaudos bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais šioje srityje. Ačiū, dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Pono kelių čia nėra. Ar yra kas nors iš EPP frakcijos, kas jį pakeistų? Panašu, kad ne. Tuomet socialdemokratų vardu Kostas, prašau. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai, pranešėjo, pranešėjo, atstova, pranešėjo atstovaujančiam asmeniui ir noriu pabrėžti, kad nuomonės projektas yra geras išeities taškas mūsų diskusijose. Šiame etape norėčiau papildyti kel, keletą dalykų, pridėti, kurie mano galvo yra svarbus. Pirma, būtina užtikrinti prieigą prie įperkamos energijos visiems ir taip pat reikia kovoti su energetiniu skurdu. Antra, tai, kad ES yra antra pagal dydį importuotoje suskystintų gamtinių dujų pasaulyje, Tas faktas savaime rodo, kad ES turi labai skubiai e, imtis veiksmų užtikrintama vietos energijos šaltinius. Tai yra susiję ir su Kipro ekonominė zona. Taip pat reikia skatinti suskitinių gamtinių dujų terminalų statybą viduržėmio jūros regione. Taip pat reikėtų E, atlikti e, energijos išteklių žvalgymą kaiminėse šalise - Libijoje, Egipte, kitose šalise. Toliau, trečias dalykas. Suskiskytinas gamtinės dujos ir dujų laikymas yra ypač e, svarbius siekiant išvengti priklausomybės nuo energijos tiekėjų, skatinti energijos diversifikavimą ir užtikrinti energijos saugumą. Suskistintos gamtinės dujos ir dujų laikymo mm, saugyklos mm, turėtų būti plečiamos tiek viduržymio jūros regione, tiek Baltijos jūros regione. Tai yra labai svarbi energetikos sąjungos dalis ir tai leis panaikinti energetinį izoliavimą bet, kurio, bet kurios ES valstybės narės ar regiono. Taip pat mes turime e, rem, paremti pažeidžiamiausias e, šalis, siekiant diversifikuoti e, jų energijos šaltinius ir tiekimo maršrutus. Reikia rinktis energetiškai tvarias galimybės ir alternatyvas ir geriau užtikrinti jungtis tarp valstybių narių. Taip pat ES turi glaudžiai bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais, tarptautinėme for, forume, užtikrinant e, laisvą ir skaidrų, skaidrę rinką visame pasaulyje. ES turėtų aktyvesnę vaidmenį vaidinti energetikos diplomatijos srityje. Energija yra tas rytis, kuri gali skatinti žmogaus teisų laikymasi, įsipareigojimus ir tarpusavio sąsajas. Ir galiausiai turime užtikrinti, kad suskistintas gamtinės dujas eksportuojančios šalis laikytųsi aplinkosauginių standartų ir taip pat užtikrintų sveikatos, profesinės sveikatos ir darbo sąlygų reglamentų laikymasi. Ačiū. Toliau. Ponas Sabada. Kalbame apie svarbų klausimą, geopolitinės svarbos klausimą. Mes visi tai suprantame. Yra valstybės ES, ypač Baltijos jūros regione, taip pat e, vidurio ir rytų Europoje, taip pat pietričio Europoje, kurios priklauso nuo vieno energijos tiekėjo ir dėl to yra labai pažeidžiamos jeigu atsirastų kokiu nors tiekimo trikdžių. Tos valstybės narės turėtų skubiai vystyti prieigas prie diversifikuotų energijos šaltinių ir ES galėtų prisidėti, sprendžia šią problemą. Tai yra pirmas svarbus dalykas. Vidutinė, vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu ES turi parengti strategiją dėl suskystintų gamtinių dujų, siekiant panaikinti priklausomybę nuo vienintelio tiekėjo ar nuo vienintelio tiekimo maršruto ir panaikinti e, dominavimą tam tikrų tiekėjų rinkoje. Taip pat mes visi žinome, kad tiek namūkė, tiek verslas ES ir ateitie priklausys nuo energijos tiekimo E, vienas iš svarbiausių šaltinių yra suskystintos gamtinės dujos. Ir nepaisant pastangų mažinti priklausomybę nuo iškastinio energijos šaltinių ES, mes turime atsižvelgti į tai, kad reikia didesnės sanglaudos tarp priekybos ir energetikos politikos. Reikia ieškoti naujų partnerių Centrinėje Azijoje, Šiaurės Afrikoje ir Pietų ir Šiaurės Amerikoje. Taip pat energetikos sektorius nėra reglament, kol kas reglamentuojamas e, daugelįpių būdų. Reikėtų parengti įvairiai lypės taisyklės, kuriomis būtų vadovaujamasi, e, sudarant sutartis ir vykdant įvairius e, projektus. Taip pat laikantis ir tarptautinės pasaulinės prekybos organizacijos taisyklių. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Buchner. Vielen Dank. <clears throat> Labai ačiū. Man ir mano frakcijai yra labai svarbu uh, išvengti bet kokius spragų uh, tiekimo grandinėje iškastinių kūrų. Ir todėl mes uh, turėtume uh, E, apsil, užtikrinti tinkamą e, energiją, aprūpinimą energiją. Ypatingai norėčiau par, pa, paminėti, kad komisija pastaraisiais metais labai aiškiai e, tikrai nepakankamai įvertino e, paklausą reikalingą, reikalingą mums energijos kiekį. Ir e, ateityje galbūt e, reikėtų dar šiek tiek e, sumažinti mūsų dujų e, poreikį ir tai reikia atspindėti šeštame punkte. Toliau, dėl mažėjančio kainų skirtumo tarp suskistintų ir gamtinių dujų. Aš manau, kad labai problemiška yra pati technologija, nes visada bus kažkoks kainų skirtumas bet kokiu atveju. Ir e, šitas, e, norint sustupri, su, sumažinti šitą skirtumą, e, mes pirmiausia turėtume kalbėti apie skalų, skalūnų e, dujas, e, kaip yra minima TTIP sutartyje. Toliau dėl ketvirto punkto, e, dėl dujų išgavimo standartų. Be abejo, jie turi atitikti Europos standartus. Negali būti taip, kad mes importuotume tokias dujas, kurios, pavyzdžiui, yra išgautos iš skalūnų dujų. Uh, ir e, tais metodais išgaunamos, pas kurių, kurie pas mus nebūtų leidžiami. Ir e, čia nėra paminėtos skalūnų du, e, dujos, tačiau bet kokiu atveju jie, jos turėtų atitikti mūsų išgavimo standartus. Ir taip pat man susidarė įspūdis, kad čia apskritai yra neatsižvelgiama į naujausią pažangą. Pramonė koncentruojasi į elektros ir dujų tiekimą ir, e, ir norima šitas e, dvi, e, šitos du energijos šaltinius pakeisti dirbtinėmis dujomis. Dabar E, e, egzistuoja labai dideli techniniai įrenginiai veikiantis jau daugelius metų ir daugelis um, įmonių uh, remiasi jomis. Mes turėtume nepraleisti tokios technologinės plėtros ir tai iš tikrųjų uh, smarkiai galėtų įtakoti mūsų energijos importą ir, ir politiką. Ir ketinu, uh, būtent, norėčiau, kad būtent šitos pamastymus būtų uh, pranešime kad jie būtų atspindėti. Dėkoju. Dėkoju dabar ponas Borelį ir po to kitas kalbėtojas. Labai atsiprašau, kad aš uh, E, vėlai prisijungiau. Na, kadangi šiandien, dabar išgyvename tokį geopolitinį kontekstą, mūsų komitetas norėtų ne tik pasikeisti nuomonėmis, bet dar prisidėti papildomomis mintimis, kurias aš norėčiau toliau išvystyti pakeitimų formą ir taip prisidėti prie šito dokumento. E, jis taip pat atidžiai nagrinėjamas į komitete ir aš ten taip pat e, dalyvauju. Energija yra mums tikrai labai svarbus dalykas, tačiau šiandieną jie atlieka labai svarbu vaidmenį Europos geopolitikoje. Ir e, atsižvelgiant į tuos e, sunkumus, kurie egzistuoja kaiminėse e, šalyse, turime pasakyti, kad jos, kurios būdavo stabilios, dabar jau išgyvena sumaišti. Ir tai įtakoja ES energetikos politiką, kaip minėjo komisija. Ketvirtoje, tiksliau antroje dalyje, kaip sakė komisija mes turime ieškoti naujų partnerystų energetikos srityje ir iš, e, pasitikrinti egzistuojančias partnerystės. Taip pat turime užmėgsti dialogų su egzistuojančiais energetikos partneriais. Ir E, galbūt e, Europą domins ir specialios partnerystės. Mes norime pasiekti Europos tikslų, tikslus, kai kalbame apie aplinkosaugą ir klimato kaitą, mes turime pabrėžti efektyvų energijos vartojimą. Tai yra esminis sektorius, kad e, sumažintume mūsų priklausomumą nuo skirtingų tiekėjų. Taip mes, ga, mes galime optimizuoti savo suvartojimą. Tai svarbus klausimas tarptautinėje priekyboje, tačiau visiškai akivaizdu, kad efektyviau naudojant energiją, e, mes galėtume e, įtakoti savo energijos poreikius ir energijos prekybą. Ir ketvirtojo dalyje esminis dalykas yra infrastruktūra. Visi žinome, kiek yra svarbi, tačiau turime pabrėžti ir naujų e, įrenginių statybą ir mm, platinį mm, perdavimo sistemų kūrimą. Mes turime išnaudoti dabartinį savo potencialą ir geriau išnaudoti visus egzistuojančius įrenginius, e, jungtis, e, saugojimą, e, dujotiekius ir turime geriau pagerinti dabartinę infrastruktūrą, nestatyti naują. O taip pat turėtume ne, nenuvertinti poveikio aplinkai ir vietos bendruomenės. Jie turi dalyvauti priimant sprendimus dėl naujos infrastruktūros statymo. Mes turėtume būti ne per daug optimistiški dėl rinkos, nes e, kitaip mes be reikalo pastatysime naują infrastruktūrą, kuri vėliau gali tapti nereikalinga, e, kai, kai atsižvelgėme į mūsų suvartojamus kiekius. E, ta Taip pat dėl tarptautinių dėrybų energetikos srityje skaidrumo. Mes turime jį užtikrinti. Galiausiai, kaip minėta penktoje dalyje, mes turime išanalizuoti mūsų ekonomikos mažinimą nuo iškasnio kūro ir CO2 išmetamo kiekio mažinimo. Dėkoju, pirmininkė. Atsiprašau, kad pavėlavau, aš dalyv... buvau susitikęs su rinkėjais. Na ir žinome, mūsų ateitis labai daug priklauso nuo breksito sprendimo. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui už labai gerai parengtą e, pranešimą, kuris yra su e, balansuotas. Manau, kad mes parengsime labai gerą nuomonę per ateinančius kelias metus. E, dujų rinka plėtojasi pasaraisiais metais ir sudaro didelės galimybės, ypač Europai. Ir mes turime užtikrinti energetinį saugumą ir atsižvelgti į tą naudą, kurią mums sukuria energetikos šaltiniai. Aš sveikinu komisijos komunikatą dėl naujos ES strategijos dėl e, suskistintų dujų ir jų saugojimo. Ir e, labai efektyvu yra įsilieti į e, suskistintų dujų rinką. Tačiau dabar labai priklausome nuo e, tam tikrų tiekėjų, todėl e, 2015 metais mes e, sumažiname e, savo priklausomybę e, savo dujų poreikį 9 procentais. Tačiau visgi didelį nerimą kelia tai, kad 15 metais 41 procentas importuojamų dujų ES buvo iš Rusijos. Ir tai buvo daugiau nei 2014 metais, e, netgi atsižvelgiant į pritaikytas sankcijas po Krymo invazijos nepriklausomai nuo to, kaip mes e, suprant, e, pasitikime Rusiją kaip patikimų tiekėjų, mes turime efektyviai išnaudoti suskistintas dujas. Ir e, tai gera alternatyva tarp dujų, dujų tiekiamų iš Rusijos ir pasaulinės rinkos. Pasižiūrėkime į Lenkiją. E, ši šalis pasinaudojo suskistintų dujų galimybėmis ir sumažino savo ne, priklausomybę nuo tiek Rusijos tiekiamų grup, dujų. 4,5 e, milijardai kubinių centimetrų, centimetrų yra e, geras tikslas. Ir paimkime kaip pavyzdį Airiją. 2015 metų e, gruodį mes priklausėme e, tik e, nuo Junknės karalystės iš jų tiekiamos, tiekiamų dujų. Tai buvo 95 procentai visų mūsų suvartojamų dujų tikrai reikia labai atsižvelgti į suskystintas dujas tam, kad mes nebūtume visiškai priklausomi nuo šalies, kuri nėra ES narė. Neseniai stebėtos tendencijos suskistintų dujų rinkoje e, labai priklauso nuo e, jų kainos. Turime nepamiršti, kad didėja konkurencija pasaulyje tam, kad jeigu padidinsime priekybą suskisintomis dujomis, ES padidins savo konkurencingumą. Taip pat suskysinių e, dujų e, saugojimas e, sumažina kitokių dujų poreikį ir svarbu pritaikyti ir alternatyvių energijos šaltinių naudojimą. Dėl šios priežasties suskistintų dujų strategija parengta pačiu laiku. Ir dujos turėtų būti kaip tiltas tarp e, įvairių e, kitų strategijų. Ilgalaikėje perspektyvoje turime atsižvelgti į klimato kaitos strategiją, tačiau tai, visą tai, ką minėjome, negalima padaryti per naktį. E, mes galėtume taip pat, naudodami suskisnės dujas, smarkiai sumažinti išmetamų CO2 kiekį. Manau, kad tai yra labai teigiama tendencija. Aš e, sveikinu pranešėjo raginimą e, įtraukti suskistintų dujų skyrius į e, TTIP dėrybas. Tai svarbus pavyzdys. Mes matėme, kad 12,5 kubinių, milijardų kubinių metrų numatyta tiekti per rytų pakrantės e, dujotiekius. Ir e, numatytas kitas papildomai tiekiamas kiekis, e, kurio e, dydis yra 70 milijardų kubinių metrų. Tai labai svarbus kiekis, norint užtikrinti mūsų konkurencingumą. Taip pat labai svarbu efektyviai išnaudoti esamą infrastruktūrą. Dabar turime dar 77 kitus dujų projektus, kurie mums labai svarbus. Mes turime užtikrinti gerai veikiančią ES dujų rinką. Daugelis šitų tų projektų turi, e, e, reika, e, dar laukia galutinių investicijų sprendimų ir tikimės, kad tai bus padaryta. Baigiant, aš dėkoju pranešėjui už jo darbą ir labai lauksiu visų frakcijų nuomonių ir ypač bendratarbiavimo su jumis visais. Labai ačiū. Labai ačiū, ponė Šolts. Auf zwei Aspekte. Dėkoju, pirmininkė. Paminėsiu kelis labai svarbius aspektus. Visų pirma, turime nepamiršti geopolitinio aspekto. Uh, E, mes e, neturime daug kalbėti apie tai, kiek mes esame priklausomi nuo Rusijos federacijos ir turime diversifikuoti šitą priklausomybę. Tačiau sąžininkai pasakyti, kai kalbame apie priekybą, e, viskas sukasi aplink kainą ir todėl ateityje mes turėtume kainą derinti ir su savo ekologiniais aspektais ir e, nustatyti tam tikrą transporto pusiausvyrą. E, E, mes turėtume e, sukurti sąžiningą kainodarą ir energetikos sektoriuje. Tai veda prie antro pamastymo. E, mes turėtume kalbėti ir apie regioninę energijos strategiją. Kai kalbame apie suskistintų dujų terminalus, turime paminėti, kad pavyzdžiui, kai kalbame apie ne, jūrą perve, pervežamas dujas, mes turėtume e, su, e, su, e, užtikrinti, kad tiekimas laivais būtų e, būtų e, e, daug e, ekonomiškesnis. Ir jeigu tai nebus padaryta, tai iš aplinkosaugės pusės bus sukurta, padaryta daugiau žalos. Aš manau, kad mano rinkiminėje apygardoje dabar daug diskutuojama apie tai, kad Galbūt reikėtų užtikrinti elektros tiekimą tiesioginiais antžeminiais tinklais. Hamburge suskistinti, suskistinti dujų terminalai yra diskusijų objektas ir vis kol kas, vis dar galvojame apie antžeminę jungtinės ilgalaikėje perspektyvoje, tai bus uh, ekologiškai labiau priimtinas sprendimas, galbūt jis ir mažiau kainuos. Ir mes e, turėtume pirmiausia pasiremti kitų esminių klausimų. Jeigu mes ketiname šiame komitete diskutuoti apie šitą klausimą, reikia išanalizuoti praktinį e, viso to įgyvendinimą. Taigi, iš tiesų, manau, kad bendras tikslas turi būti bendra, e, saugus energijos tiekimas ir e, energijos šaltinių užtikrinimas, tačiau taip pat reiktų įvertinti, ko reikia mūsų tiekėjams. Gracias, presidente. Sí, yo creo que todos coincidimos en que la Unión Europea. Ačiū. Manau, kad mes visi turbūt sutinkame su tuo, kad ES mums reikia tokio energijos modelio, e, kai atsinaujinantis energijos šaltiniai atliktų pagrindinį vaidmenį ir e, taip mes sumažinsime savo priklausomybę. Aš manau, kad mes visą tai turime spręsti strateginių lygmenių ir turime tai padaryti e, ekonominės diplomatijos pagrindu ir susidardami su pagrindiniais tiekėjais. Svarbu padaryti e, tyrimą apie infrastruktūros poreigius ir apie tai, kad atsinaujina suskistinta duja, du, suskistintos dujos turi būti e, būtų pervestos į dujinį e, būvį. E, taip pat svarbu, kad keleiviniai laivai ir kroviniai laivai būtų varomi suskistintomis dujomis taip pat. Mes turime E, įvertinti suskistintų dujų potencialą kaip energijos šaltinio potencialą. Tai yra labai svarbus, e, svarbi priemonė e, kaip kuras įvairiuose transporto priemonėse. Dėkoju komisija. Yes, uh, thank you very much. This was really a very Dėkoju. Mums šita diskusija yra labai svarbi. Aišku, visiškai aišku buvo tai, jog suskistintos dujos e, labai svarbios tam, kad mes pagerintume tiekimo, uh, užtikrintume tiekimą ir padidintume konkurencingumą. Uh, mes uh, Žinome, kad Iberijos pusėsalių pietričių Europai ir Baltijos regionui e, dujos yra svarbi tema. Ir e, visa tai remiasi trim ramšiais. Pirmiausia, mes turime pabaigti e, vidaus rinką ir sukurti reikiamą infrastruktūrą. Be abejo, mes sutinkame su jumis, kad pirmiausia, mes turėtume tikrai išanalizuoti, kokią turime infrastruktūrą ir įvertinti, ar reikia statyti papildomą. Ir tik tais tada pasirinkti E, tai, e, tą infrastruktūrą, e, tą naują projektą, kuris mums tikrai būtinas. Kalbant apie saugojimą, turime užtikrinti, kad saugomas būtų konkurencingas ir konkurencinės sąlygos būtų teisingos visiems, vienodos visiems. Taip pat minėjome tiekimą kuris negali vykti, jeigu tiek, yra tiekimo trikdžių. Taip pat e, svarbu užtikrinti skaidrę e, rinką ir e, daugia šalius ir dvišalius dialogus. Taip pat svarbu laikytis klimato kaitos tikslų. Mes esame visiškai įsipareigoja laikytis Paryžiaus konferencijos rezultatų Ir e, mes manome, kad dujos ir suskistintos dujos yra tik tais e, pernamo laikotarpio pirminė energija, kuri yra būtina kol galėsime naudoti atsinaujinančią energijos šaltinių išgaunamą energiją. Taip pat e, mes turime tinkamai įvertinti dujų poreikį Europoje. Mes tikimės kad nesmarkiai mažės dujų vartojimas per ateinančius kelis metus. Tuo pačiu metu e, būtinis suvartojimas šiek tiek mažėja. E, tai e, iš esmės reiškia, kad mes turėsime importuoti panašius kiekius kaip ir anksčiau, o tai reiškia, kad svarbu diversifikuoti energijos šaltinius ir tai lieka mūsų svarbius tikslu. Uh, Dar viena e, galutinė e, pastaba. E, dabar energija yra ne, labai svarbus aspektas mums ir tik tais suskistintų dujų, tinkamas suskistintų dujų strategija mums padės įveikti įvairius energijos šokus, o, ta, o tam mums reikia E, dialogo su mūsų partneriais. Tikimės gilinti šitą bendradarbiavimą energijos e, suskisnių dujų srityje ir ypač su e, Junktinėmis valstybėmis, Kanada ir Vidužėmio jūros regionu. Ačiū. Thanks a lot. Uh... Labai ačiū. Helmutas pranešėjas. Pranešėjas prašė manęs padėkoti visiems šešėliams pranešėjams ir kitiems diskusijos dalyviams už jų indėlį, kad būtų pratintas mm, dokumentas. Na ir jis e, pateiks jums pasiūlymų, kaip toliau dirbti rengiant šią nuomonę, svarbių klausimų. Jis žada kontaktuoti nuolat su visais šešėliniais pranešėjais ir tikime, tikisi, kad darbas bus sėkmingai baigtas. Labai ačiū. Terminas pakeitimams yra Liepos 15 diena, 18 valanda. Balsavimas įvyks rugsėjo 1 dieną. Toliau pereiname prie aštuntojo klausimo. Taip pat svarbi tema ES bendrasis biudžetas kitiems metams. Kaip pamename, komisija pristatė projektą šiemet gana šiek tiek pavėluotai po puikaus ketvirtadienio Junktinėje karalystėje ir jie pristatė jį tik tai birželio 30 dieną. Todėl terminai yra šiek tiek e, trumpesni nepaisant to, klausimas vis tiek svarbu, ypač, svarbus, ypač prekybos rytyje. Turime remti prekybą, nes prekyba yra tvaraus augimo šaltinis ir turime panaudoti savo priemonės tinkamai. Aš nesu įsitikinęs kad komisijos pasiūlymas yra geriausias būdas tai daryti, tačiau ekspertas čia yra mūsų pranešėjas ir iš karto kreipiuosi į pana Biogį. Yeah, much, Chair. Ačiū pirinkė. Gera žinia yra tai, iš pat pradžių yra tai, kad mūsų diskusija, kaip panaudoti 50-ąjį sutarties straipsnį, kokius susitarimų reikės siekti, nėra diskusijos apie 17 metų biudžetą dalis. Žinoma, niekas negali dabar numatyti, ką tai šie įvykiai reiškia, kalbant apie daugiametės finansinės programos peržiūrą ir susijusias diskusijas. Žinoma, viskas yra labai sudėtinga, tačiau kol kas tai nėra darbo atvarkėje. Jūs teisingai paminėjote, kad šiek tiek buvo pavėluota Na ir kalbant apie grafiką, dabar planuojame, kad pakeitimų terminas nuomoniai bus Liepos 18 diena. Biudžeto pakeitimų terminas biudžeto eilutėms yra rūpiučio 3 diena ir, man atrodo, planuojame INTE komitete balsuoti 31 rūpiučio. Bendrojo biudžeto trilogas tarp institucijų įvyks rugsėjo 1 dieną ir dėl to fakto, kad man tenka rezumuoti, teko rezumuoti nuomonės projektą prieš komisijos pasiūlymus gaunant. Ir aš pridėsiu keletą idėjų prie dokumento, kuris jau yra jums pateiktas. Pavyzdžiui, komisija pasiūlė idėją e, Junkerio planas 2 Afrikai. Ką tai reiškia, ką tai turi, kokį įtaką tai turi biudžetui, ką tai reiškia mūsų veiklai, mūsų komiteto veiklai. Turime atsižvelgti į šios e, įvykius, nes vienas iš jautrių klausimų yra tai, kad mm, dėl krizės valdymo ir visų įmanomų išteklių mobilizavimo, įskaitant esamas lankstumo priemonės, kurios yra būtinos. Reikia biudžeto sutinkamais atsakymais, ypač į pabėgėlių krizę. Kita vertus, turime būti labai atsargus, kad e, galų gale nepasveiktų lėšos mokėjimams. Ir galiausiai biudžeto vienybė, vienumas kol kas egzistuoja tik tai popierioje. Turiu lapą, kuris parodo, koks yra biudžeto vienumas. Tiek daug satelitų ir parlamentas iš dalies yra nuošalyje taip pat. Čia turime e, intensyviau viską sekti ir kontroliuoti negu praeitėje. Jens Gaer visai teisingai paminėjo kai kuriuose parengimuosios dokumentuose trilogos, trilogui, pavyzdžiui, dviejų fondų sukūrimas. Madat ir na, fondas Šiaurės Afrikai su idėja paimti pinigų iš esamų biudžeto programų, kaiminysės programos ir po to dar pavaršyti valstybių narių pateikti neprivalomų įnašų, bet tokio pat lygmens. E, skaičiai turime dabar. Dabar nacionaliniai įnašai 69 milijonai ir į Afrikos politikos fondą 82 milijonai. Buvo tikimasi 500 milijonų ir pusantro milijardo, atitinkamai kiekvieną fondą. Tačiau sumokėtas minimumas, kad dalyvautų valdom, valdymo komitete, kad patys galėtų kontroliuoti viską. Tai nėra tas metodas, kurio pagrindu reikia organizuoti biudžetą ir mūsų veiklą ateityje, nes tai rodo, kad turint tokius įnašus, sumas, kurios buvo suplanuota, kur buvo tikimasi, ne, nebus pasiektos. Kita vertus, tai neatitinka ir biudžeto vienumo principo. Dabar keli konkretūs dalykai. Aišku, kad komisijos pasiūlymai dėl 17 metų ES biudžeto, ypač tų kategori, išlaidų kategorijų, kurios yra įdomios mūsų komitetui, panaudoti visus įmanomus lankstumo nuostatas migracijos krizėje yra visiškai teisinga ir tam reikia pritarti. Kita vertus, turime e, reikalauti, kad tinkami asignavimai su prekyba susijusiams biudžeto eilutėms e, ir prekyba visiems strategijos, strategijos gyvendinimui turi būti gerbiama. Aišku, reikia priemonių kovoti su migracijos krize ir, manau, žingsnis po žingsnių tarptautiniu mastu mes atrodome geriau. Ypač kai kalbama apie pabėgėlių stovyklų finansavimą, vaikų švietimą, užtikrinimą, viskas veikia geriau negu pernai, tačiau turime vėlgi nenukrypti nuo kelio. ir kad negrįžtume prie tokių vaizdų, kuriuos matėme prieš keletą mėnesių. Žinoma, taip pat turime reikalauti, kad e, tinkama su prekyba susijusi parama e, rytų partnerystės ir arabų pavasario šalims turi būti gerbiamas. Ir MVI e, internacionalizavimo parama turėtų būti nuolat mūsų darbo tvarkėje. Ketvirta išlaidų kategorija - pasaulinė Europa, globali Europa. Reikia panaudoti maržas iki galo, kad pabėgėlių krizė šioje situacijoje teisinga, tačiau manevro laisvė kitoms daugiametėms programoms yra ribota. Nes ir tai yra pasiekmė. Todėl smarkiai mažinome mikrofinansinimą pareigą tiek įsipareigojimuose, tiek mokėjimuose. Europos kaiminystės priemonė maždaug tokio pat lygmens, smarkiai didinama partnerystė priemonė, e, tai yra įsipareigojimai ir gana nemaži papildomi mokėjimai, tačiau turiu pasakyti. Ir čia turiu pasakyti, kad šio dokumento dar nėra, bet čia yra tyrimas rengiamas apie tai, kaip partnerystės priemonės veikia. Galbūt komisija galėtų pateikti mums informacijos, kada šis, ši studija bus paskelta. Man atrodo, ją rengia išvės veiksmų tarnyba. Tai turi reikšmės tam, ką darysime su 17 metų biudžeto skaičiais. Žinau, kad kolegas domina bandomieji projektai. Žinau, kad komisijos vertinimas dėl bandomųjų projektų ir parengiamų veiksmų bus pateiktos e, šios savaitės pabaigoje. Ir tuomet biudžeto komitetas ir šešėliniai pranešėjai turės išsiaiškinti, kas turėtų būti mūtų, mūsų prioritetų sąraše. Taigi nu, daugiau mažiau tiek, aš norėjau pasakyti kol kas. Ir lauksiu jūsų komentarų ir galimų pasiūlymų dėl pakeitimų pasiūlymo. Ačiū, ponė Vėgė. Dabar šešėliniai pranešėjai. Pirmiausia, ponas Šuster. Ačiū, ponė Vėgė. Ačiū už žaginis mintis. Aš pritariu daugam, ką jūs paminėjote. Apskritai, manau, šis biudžetas yra tiesiog nepakankamas, kalbant apie mūsų laukiančius iššūkius. Ypač jeigu eisime iki galo ir galvosime tai, kas vyks su breksitu. Aišku, kad biudžetas turi e, paremtas vidutinio laikotarpio finansavimo planu ir čia pamažu stumiamas į priekį, tačiau manau, kad kalbant apie visą parlamento poziciją, jo komiteto nuomonės, tai mums reikia bendresnės diskusijos. Noriu pabrėžti tai, kas yra svarbu dėl prekybos sustarimų sudarimo turime stebėsino struktūrą, kuri gana yra stipri, tačiau manau, kad komisija turi užtikrinti tinkamą jų finansavimą. Aš e, manau, kad e, tai yra labai svarbu dėl to, kad jau ir šitame posėdėje e, ir rytoj per balsavimą mes turėsime nuspręsti, kokie yra patys e, jautriausi klausimai ir e, kurie, kas gali mums padėti organizuoti tinkamą stebėseno, stebėsenos e, procesą. Ir jis turi būti visų pirma paremtas civilinių, bilietinės visuomenės požiūrių. E, kaip e, prekybos komitetas mes aptarėme ne vieną bandym, bandomąjį e, projektą ir patys vykdome tą stebėsenos procesą, esame suinteresuoti šitais bandomaisiais pro, projektais ir tikiuosi, kad ir toliau mes stebėsime šios procesus. Ačiū. Ačiū dabar, panas Campbell. Ačiū pirmininkė. Mes atsargiai vertiname komisijos pasiūlymą. E, svarbiausi principai yra veiksmingumas ir e, vertė už pinigus. Mes nerimavome dėl asignavimų priekybos rytims yra e, jos ribotos, kaip sakė kolega. O finansavimas paskirstytas dviems svarbiausiams elementams. Manau, kad svarbiausi klausimai yra, kodėl manime asignavimai MFA ir kodėl prekybos direktoratas mano, kad šis e, biudžetas yra pakankamas visoms daryboms e, TTIP, Japonijos, TISA, e, taip pat Australijos, Zelandijos, dabar jau Britanijos daryboms. Manau, kad e, svarbus klausimas čia kyla dėl išteklių. Britams iš pač e, rūpi, kad būtų išteklių daryboms su mumis nes reikės rasti žmonių, kurie dėrėtųsi ir, rasti, ir jiems mokėti. Taigi tokie mano būtų svarbiausi pastebėjimai. Ačiū. Alde frakcijos šešėlinė pranešėja buvo Maryčia. Ar norite ją pavaduoti? Ne. Iš kitų frakcijų šešėlinė pranešėja irgi nėra. Helmut? Aš labai norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad šiandieną jis dar kartą užsiminė, kiek sudėtinga šita tema. Ir e, kai kalbėjome apie pono Biugė pranešimą, e, mes e, kalbėjome apie tai, kiek, yra labai, kiek problemiškas yra ilga, ilgalaikis. Ilga Mm, įsipareigojimų užtikrinimas. Ir šiuo atveju mes turėtume užtikrinti, kad nebūtų pakeistas ES bazinis finansavimas. E, ir mm, jeigu matome, kad mes negalime įveikti papildomų užduočių, mes e, turėtume Europos e, Sąjungoje iš bendruomeninės pusės e, pačiose valstybėse narėse ir ES organizuoti e, bendrų užduočių atlikimą ir atitinkamai e, išdėstyti jų terminus. Kitas svarbus punktas, kas buvo paminėta biogė pranešime, yra, mes, yra tai, kad mes turime dėrėtis ir atsižvelgti į tendencijas, poslinkius e, e, kitose regionuose. Pavyzdžiui, mes turime atsižvelgti į priežastis, kurios sukelia migraciją. Ir, e, ten ir tose šalise vykstančius konfliktus, tačiau aišku, tai išeina už biudžeto diskusijų ribų, tačiau visgi apie tai reikia kalbėti. Taip pat norėtume paminėti resursų problemiką. Mano frakcija mano, kad e, kai kalbame apie užduotis, kurios, kur, kurias prisijimame po e, dvišalių, daugiašalių e, dėrybų. Žinome, kad jos, jų vykdymas trunka keletą metų ir kai sudaromi mišrų susitarimai, jie turi būti patikimai perdodami piliečiams ir E, tie susitarimai turi būti sudaromi po e, ilgų pokalbių ir dėrybų, tačiau be abejo jas e, turi kofinansuoti ir valstybės narės. Ir manau, kad baigiant reiktų pakalbėti apie garantijų ir finansinių interesų klausimą. Aš norėčiau paminėti, kaip ir pranešėjas, kad e, negalėtų, mes negalime nukreipti suplanuotų biudžeto eilučių kitiems tikslams. E, mes apie tai jau kalbėjome savo komitete, mes esame atsakingi už tai ir norėčiau e, paprašyti biudžeto komiteto pasikalbėti su komisija atitinkamai, kad komisija savo biudžeto projektą parengtų taip, jog būtų aišku, apie ką yra kalbama ir kad ir taryba prisijimtų, rimtai pažiūrėtų į savo vaidmenį. Ačiū. Labai ačiū, David. Ačiū, pirmininkai, labai trumpai. Noriu pakartoti keletą dalykų. Pirmiausia, pritariu pranešėjai biofinansinių priemonių skaičiaus daugojimo, tai, tai jau seniai vykstantis procesas, tačiau kai kurios priemonės išvengia demokratinės kontrolės, reikės e, dėl to kažką daryti, aš tam pritariu. Taip pat kai kas čia pabrėžė tai, kad turime labai ambicingą komisijos prekybos dokumentą. Yra iš tikrųjų neturime priemonių ir išteklių, kad jie gyvendinimą. Aš pritariu ponui Šusteriui, kad reikia įtraukti ir pilietinę visuomenę į priekybos darbo atvarkę. Ir e, stebėti pilietinį visuomenį reikia priekybos sustarimus tiek pas mus, tiek ir šios šalise. Kas nepakankamai pabrėžiama, manau, yra tai, kad parama priekybai, vėlgi pranešėjas teisingai sako, kad apskritai sąjungos biudžeto prioritetas yra, aišku, migracijos klausimai. Dalis to, aišku, yra migracija, kuri pakliūna į Europą, tačiau iš dalies tai yra ir ilgalaikė problema ir Pirkybos komitetas negali, aišku, čia nieko padėti su prie, žmonių prieimimu, tačiau galime padėti e, ekonominės migracijos klausimais per prekybos politiką. Ir reikėtų, atrodo, kad prekybos paramos biudžetas yra užšaldytas, tačiau reikėtų jį didinti. Ačiū, pirmininkė. Labai ačiū. Toliau niekas nenori kalbėti, taigi žodis komisijai. Pone Munės. Munės. Um, Dėkuoju, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui, ponui Vėgi, taip pat visiems tiems, kurie pasisakė šio klausimu. Tai nėra pirma diskusija šio klausimu. Mes džiaugiamės jūsų nuomonę ir pritarėme nemažai dalykų, kuriuos jūs išsakėte savo nuomonėje. Kai kurie nelabai priklauso nuo mūsų valios, nuo mūsų kompetencijos, bet perduosim jūsų pastabas kolegoms iš biudžeto generalinio direktorato. Kalbam apie daugiametės finansinės programos peržiūrą, taip pat pasakėte bendrųjų pastabų dėl patikos fondų. Dėl priekybos klausimų. Iš tiesų, mūsų priekybos darbo atvarkė yra plataus užmojo Ir dažnai mes klausime, ar turime pakankamai išteklių, kad galėtume įgyvendinti tokią darbo atvarkę, bet mes vertiname ir tai atsispindi biudžeto pasiūlymo projekte, kurį patikėme metų pradžioje, tai atsispindi, kad ištekliai, kurie yra mums paskirti, atitinka mūsų poreikius. siekiant užtikrinti tiek dėrybų procesą, tiek įgyvendinimą įvairių susitarimų. Nemažai dėrybų dar nėra pasibaigusios, o tie susitarimai, kurie, jau, kurie jau yra pasiekti, jau yra pradėtas jų gyvendinimas. Taip pat yra komunikatas, kuriame kalbama apie vairius prekybos e, aspektus - skaidrumas, bendravimas su pilietinė visuomenė, Taip pat ir keli nauji e, elementai susijęs su investicijų politika. Visi tie elementai e, atspindėti biudžeto projekte buvo e, prašymų tai įtraukti į, į pasiūlymą ir visą tai atsispindi komisijos pasiūlymą, kuris buvo patiktas birželio pabaigoje. Operatinis biudžetas yra, veiklos biudžetas yra nedidelis, tai tiesa, bet leidžia mums įgyvendinti nemažai projektų susijusių su susitarimu vertinimu prieš dėrybas dėrybų metu ir taip pat po dėrybų. Jau yra įgyvendinama nemažai tų susitarimų ir, kaip jūs matote, matėte, nes nepažiūrės tyrimas su Pietų Koreja. Tai taip pat leidžia mums vykdyti nemažai veiklos susijusios su komunikacija, skaidrumu, bendravimu su pilietinė visuomenė taip pat visas kitas veiklos plėtimo priemonės. Žinoma, mes galime ir daugiau daryti. Taip pat tiesa, kad mes neturime pakankamai išteklių, kad galėtume gyvendinti daugiau projektų. Būtent dėl to mes visą tai atspindėjome pateikdami prašymą biudžeto generaliniam direktoratui. Tačiau turiu pasakyti, kad projektai, kurie susijęs su priekybos politika, patenka ne vien į mūsų generalinio direktorato veiklos biudžetą, jie taip pat patenka ir į kitas biudžeto eilutes, jūs kelias iš jų paminėjote. Pavyzdžiui, Europos kaiminystės politikos priemonė, kita priemonė. Be šių, be šių priemonių mes taip pat turime nemažai projektų, e, didiname pajėgumus, e, gyvendinami susitarimus su mūsų partneriais ir taip pat įtraukiame pilietinę visuomenę. Taip pat mes dirbame prie projekto, kuris leis pagerinti mm, priekybos ir tvaraus vystimus darbo atvarkę. Taip pat nuomonė mes matote, kad jūs pasisakote už mažų ir vidutinių įmonių didesnį traukimą ir parmo joms. Tai yra tas rytis, kuri mums yra svarbi priekybos susitarimuose. Ir mes bendraja prasme, ne vien pagal priekybos politiką, įvairias programas mes įtraukiame. Tai pavyzdžiui, kosme programoje, taip pat kitose projektuose. Pavyzdžiui, partnerystės priemonės Apskritai mes manome, kad biudžetas atspindi poreikius, bet taip pat ir pajėgimus e, turimus generalinėme direktorite, kad galėtume įgyvendinti visus reikiamus projektus, ar bent jau mažiausiai prioritetinius projektus. Mes turime užtikrinti, kad įgyvendintume priekybos politiką ir komunikuotume kiek galima geriau. Ačiū. Pirmininkas tikėkime, kad taip ir bus. Dabar žodis pranešėjui. Dėkuoju, pirminkė. Dėkuoju. Dėkuoju iš pastabas. Atsižvelgsiu. Dar noriu paklausti komisijos. Ar komisija žino, kada tyrimai dėl partnerystės priemonės bus baigti, kada bus žinomi rezultatai, kokios bus galimos pasiekmes, ar tai atsispindės turinyje ir sumose numatytose? Antras dalykas. E, makrofinansinės pagalbos rytie didžiuliai apkarpimai yra. Aš norėčiau gauti papildomą paaiškinimą apie tai. Jeigu ne šiandien, tai galbūt galėtumėt vėliau raštu atsakyti į tą klausimą. Pirmkas, ar komisija galėtų dabar atsakyti, prašau? Dėl partnerystės priemonės. Atsiprašau, aš užmiršau atsakyti tą klausimą. Šis tyrimas nėra kažko ypatingas. Tai vienas iš vertinimų, kuriuos atliks komisija vertindama išorės politikos priemonės. Partnerystės priemonė yra nauja. Turime palaukti tam tikrą laikotarpį, pratingą laikotarpį, e, kad jį būtų įgyvendinta ir tada e, eksantė eks jau yra vertinimas atliktas, Bet tokio pobūdžio vertinimas taip pat ir kitoms priemonėms buvo atliktas. Čia yra daugiau kalbama ne apie sumas, bet apie tai, kokiu būdu projektai buvo vykdomi, vertiname ir finansinį valdymą tų projektų. Ir partnerystės priemonės atveju tai yra ypatingai e, e, opu, nes mūsų generalinis direktoratas turi labai didžiulių išteklių apribojimų, sunkumų dėl išteklių, dėl, ko, dėl to mums sunku dabartinės priemonę e, skubiai įvertinti. Bet vis dėlto mes e, sutelkėme dėmesį veiksmų efektyvumą, veiksmų, kurie buvo taikomi pagal partnerystės priemonę. Dėl makrofinansinės pagalbos klausimas iš ECFIN generalinio direktoro kolegas pasitelksime ir atsakysime jums į tą klausimą išsameu, tai padarysime vėliau raštu. Dėkuoju. Gerai. Pakeitimams galutinis terminas 18 Liepos 18 valandą. Dėkuoju. Balsavimas vyks 31 rūpiučio. Taigi esame pasirengę dėryboms. Ačiū, pana Biogė. Toliau einame prie devinto klausimo. Pirmas keitimasis nuomonės dėl komisijos pasiūlymų keičiančio reglamentą dėl tekstilės gaminių Šiuo atveju kalbam apie Baltarusiją, produktai iš Baltarusijos. Priekybos santykiai su Baltarusija nebuvo mūsų komiteto darbo atvarkė jau gana ilgas laikas. Baltarusija priklauso Rusijos bendrajai ekonominiai rinkai rytų kaiminystėje. Tai taip tai, tai pat susijęs su klausimu dėl Ukrainoje, dėl konfliktų su rytų kaiminystėje esančiomis šalimis. Yra komisijos pasiūlymas ir pirmiausia paprašysiu komisijos pristatyti tą pasiūlymą, o po to. Pirmą kartą mes turime atstovą iš Baltarusijos, su malonumu jį pristatau, Roman Sobolov ekonomikos ir išorės priekybos direktorato direktorius iš Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos. Ir po komisijos pasisakymo aš pakviesiu mūsų svečią pasisakyti. Dėl šio pasiūlymo ir dėl apskritai dėl prekybos santykių. Pirmiausia, žodis komisijai, prašau. Labas rytas. Aš esu Žana Mila, esu priekybos generalinio trakto vadovo pavaduotoja, atsakinga už priekybos santykius su Baltarusija. Kaip pirmininkas minėjo, tikrai mes nedažnai kalbame apie Baltarusiją šiame komitete, taigi pasinaudosiu progą ir pateiksiu apžvalgą, kokia yra dabartinė padėtis, kalbant apie priekybą ir taip pat plačiau, kalbant apie platesnę politinę situaciją santykiuose su Baltarusija. O tada perėsiu prie komisijos pasiūlymo išsameu. Pradėsiu nuo tam tikrų skaičių. Baltarusija yra svarbi ES prekybos partnerė. Pernai 2015 prekybos apimtis buvo maždaug 10 milijardų eurų su Baltarusija. Eksportas siekia iki 6 milijardų eurų su, su Baltarusija. ES Baltarusijos santykiai gerėjo nuo 2014 metų, nemažai pozityvių pokyčių vyko, aktyvesnis Baltarusijos dalyvavimas ES rytų kaiminystė, kaiminystės programuose. Taip pat Baltarusija konstruktyviai e, pasisako dėl Ukrainos krizės. vertinant tos pozityvius pokyčius, ES pradėjo intensyvesnį dialogą dėl bendratrapiavimo su Baltarusija. Ir vienas svarbiausių dalykų tai buvo užsienio reikalų tarybos 2016 metų panaikinti ribojančias priemonės Baltarusijos atžvilgių. Taip pat buvo priimtas sprendimas paspartinti priemonių gyvendinimą, priemonių, kurios stiprintų ES ir Baltarusijos bendradarbiavimą. Daugelės ryčių, įskaitant ir ekonomiką, priekybą ir paramą. Pagrindinis tikslas, žinoma, šioje srityje yra modernizuoti Baltarusijos ekonomiką. Tai yra naudinga Baltarusijos gyventojams, bet taip pat ir tai yra naudinga mums, nes Baltarusija yra didelė ES kaiminė. Ką konkrečiai darome priekybos srityje su Baltarusija? Remiantis konsultacijomis dėl Baltarusijos modernizavimo, pradėjome intensyvų dialogą dėl priekybos nusprendėme užmėgsti konkretų priekybos dialogą su Baltarusija. Pirmasis posėdis įvyks rugsėjai. Mūsų tikslas yra pasikeisti nuomonėmis dėl priekybos klausimų, pasižiūrėti, kaip su priekyba e, susiję teisės aktai yra kuriami abiejose pusėse. Kitas svarbus elementas e, priekyboje su Baltarusija yra uh, stojimas į pasaulinę prekybos organizaciją mums tai yra labai svarbus elementas, kuris prisidės prie Baltarusijos ekonomikos modernizavimo. Taip pat dirbame su kitais direktoratais dėl konkrečių programų, kurios skirtos paremti Baltarusiją, didinant pajėgumus, kad būtų galima prisijungti prie pasaulinės prekybos organizacijos. Visi elementai, kuriuos šiandien jums pateiksime, jie buvo aptarti ir jie prisideda prie priekybinių ir ekonominių santykių su Baltarusija stiprinimu. Yra pasiūlymus panaikinti autonomiškas kvotas dėl tekstilės ir drabužių e, iš Baltarusijos. Ir dabar šiek tiek jums paaiškinsiu, su kuo susijęs šis reglamentas ir ką mes norime pakeisti norime panaikinti tas kvotas, kurios šiuo metu yra nustatytos su Baltarusija. Autonomiškos kvotos e, tekstiliai ir drabužiams eksportuojamiems, importuojamiems iš Baltarusijos. 936 nuo 2016, 2016 metų reglamentas, tai yra gyvenimo reglamentas, 2016 metų reglamentas. Nuo 2010 metų 1 sausio buvo kvotos tekstiliai įvestos po dvišalio susitarimo dėl tekstilės. 1993 metais įsigaliojo tas dvišalis susitarimas. 21 kategorija yra dėl kvotų ir jeigu pasižiūrėtumėt, kaip naudojamos tos kategorijos, pastebėtumėt, kad tai yra gana ribota. 15 kategorijų iš 21 vidutinis naudojimas yra mažesnis nei 10 procentų, tai yra tikrai nereikšmingas dydis. Ir tik viena yra kategorija, kur yra naudojama. Baltarusija tai yra 117 kategorija. Tai yra audiniai, natūralūs audiniai iš lino ir kitos natūralios augalinės, augalinio pluošto. Linas ir ramen. Uh, būtent tie gaminiai naudojami daugiausia Baltarusija 91 procentas, procentas 2014 ir 29 procentai 2015 metais, beveik 100 procentų. Mes manome, kad panaikinus tas kvotas, tas, to panaikimo poveikis neturės kokios nors didžiulės uh, įtakos uh, ES ekonominiai veiklai ir kai panaikinsime tas kvotas, mes atidžiai stebėsime priekybą tekstilę tarp ES ir Baltarusijos. Ir mes turime tam tikrų priemonių, kurios mums padės tai tvarkyti, bet nemanome, kad atsirastų kokios nors žalos ES ekonomikai. Konkrečiai, ką siūlome keisti dabartinėme reglamente? Siūloma išbraukti trečią priedą. Ten yra kvotos nustatytos Baltarusijoje. Tai yra pagrindinis pokytis. Nebebus kvotų tekstiliai, tekstilės gaminiams, bet taip pat keli nedideli pakeitimai atlikti siekiant atnaujinti reglamentą. Tiesiog pasinaudojame progą ir atnaujiname tai, kas ir kitus dalykus. Kombinuotoji nomenklatūra bus taikoma pirmoje priedė. Taip pat įvesime oficialų pavadinimą antrame, trečiame ir ketvirtame prieduose Korejos Demokratinė liaudės Respublika oficialų pavadinimą tos šalies, nes yra kvotos su Šiaurės Koreja, su kitomis šalimis dėl tekstilės jau nebebus kvotų, tik su Šiaurės Koreja. Taip pat yra pakeitimas, padidinsime galiojimo laikotarpį leidimų suteikimams, nes tai yra nedaugiau e, ekonominės veiklos vykdytojams, jeigu tas laikotarpis per nelik trumpas, jie negali planuoti savo veiklos. Ir paskutinis pakeitimas. Mes panaikinsime perdirbimo kvotas. Jos buvo kaiminėms šalims skirtos. Pavyzdžiui, jeigu marškinėliai siuntiami į Baltarusiją, kažkoks piešinys uždedamas ant tų marškinėlių ir jie atgal atsiunčiami Europos Sąjungą. Taigi tokiam apdorojimui jau, jau nebebus įdaroma, tai, tai nebėra aktualu ir ta dalis bus išbraukta. Tai tuo arba iksiu savo pasisakymą, jeigu turėtumėt kokį nors klausimą, su pasiruošus atsakyti. Dėkoju. Suteiksiu žodį ponui Sobolev. Prašau. Dėkuoju gerbiamas pirmininkė, dėkuoju už malonų pakvietimą dalyvauti tarptautinės prekybos komiteto veikloje, tai yra galimybė man kreiptis į tokią e, gerbiamą auditoriją. Pirmiausia, noriu kelias pastabas pasakyti apie dabar, dabartinę padėtį mm, santykiuose tarp Baltarusijos ir ES. Per pastarusius metus buvo apčiuopiamos pažangos, normalizuojant ES ir Baltarusijos santykius. Šiandien kūrime politinį ir ekonominį bendradarbiavimą, užbaigėme įvairius projektus ir toliau kūrėme konstruktyvų dialogą. Džiaugiuosi šiuo metu vasario mėnesį užsienio reikalų tarybos sprendimu panaikinti daugumą pribojimų skirtų Baltarusijai. Tai atvers naujas galimybės visapusiškam bendradarbiavimui. Nuo vasario mėnesio mes toliau siekiame pažangos mūsų veikloje. Pozityviai vertiname pirmą e, susitikimą ES Baltarusijos koordinacijos grupė, kuri vyko 2016 m. balandį Briuselėje. Tai suteikė galimybę toliau e, e, gyvendinti darbo atvarkę dėl mūsų bendradarbiavimo ir nustatyti konkrečius veiksmus. Svarbu plėsti sektorinio dialogo apimti, kultūra, moksliniai tyrimai, muitinės energetika. Mes taip pat dėkojame ES už paramą ir pagalbą rengiant ES ir Baltarusijos investicijų formui. Tai vyko 2016 m. E, gegužė. Ir dalyvavo e, komisaras Han. Tokio pobūdžio mm, įvykiai stimuliuos e, verslas verslui kontaktus tarp Baltarusijos ir ES. Ateinačiais mėnesiais planuojama priekybos dialogą užmėgsti dėl tarp Baltarusijos ekonomikos ministerijos ir atitinkamo direktorato Europos komisijoje. Norime aptarti, kaip būtų galima skatinti dvišalės, dvišalę priekybą, keistis geriausią patirtimi, mm, užtikrinant tinkamą verslo aplinką, keistis informaciją apie dvišalę priekybą ir investicijas autonominių kvotų panaikinimas dėl tekstilės ir drabužių kvotų, tai yra pirmas praktinis žingsnis siekiant naikinti bereikalingus barjerus priekyboje tarp Baltarusijos ir ES. Kaip žinote, nuo 1923 met, metų tai yra jau sena istorija priekybos tarp ES ir Baltarusijos. Tai vyko iki 2010 metų buvo kvotos nustatytos Baltarusijos produktams, kurie yra importuojami ES. Buvo nustatytas apribojimas 34 kategorijoms iš 164 kategorijų Baltarusijos tekstilės gaminių. Dėrybų metu 2008 metais dėrybos vyko tarp Europos komisijos ir Baltarusijos ir ES panaikino eksporto kvotas Baltarusijos tekstiliai ir nustatė 43 kategorijas. Nuo 2010 metų pražios ES priėmė sprendimą nustatyti autonominės kvotas dėl Baltarusijos tekstilės gaminių eksporto į ES. Nuo 2010 metų kvotų nustatomas Viena šaliai buvo priimta šis sprendimas mm, iš ES pusės ir nebuvo grindžiamas jokiais tarptautiniais e, susitarimais. Tai pakeitė susitarimą tarp Baltarusijos ir ES, kurio ne, nesugebėjo atnaujinti Baltarusiją. Baltarusijos tekstilės ir drabužių e, kvotos buvo nustatytos Ir tai buvo taikoma tom prekiam, kurios yra gaminamos Baltarusijoje, nepriklausomai nuo to, kokia yra paskirties šalis. Mūsų analizė rodo, kad per pasirausius penkerius metus Baltarusija toli gražu neišnaudoja tų kvotų, kurios yra nustatytos iš dešimties kategorijų. 2015 metais mes panaudojame kvotų lygį nuo 1 iki 16 procentų išskyrus tik tai lino audiniams. Ir didžiai daugumai kvotos išnaudotos mažiau nei 10 procentų. ES autonominių kvotų nustatymas rodo, jų panaikinimas e, turės minimalų poveikį ES ekonomikai. Bendrovės, kurios dirba tekstilės pramonėje, Baltarusija priklauso privačiam verslui. ES nekarta kalbėjo, kad reikia bendradarbiauti e, iš abiejų pusių e, verslo įmonėms, bet tai neprisideda prie palankių sąlygų sukūrimui, kalbant apie verslas verslui bendradarbiavimą. Baltarusija yra betarpiška ES kaiminė viena iš dviejų pasaulio šalių, antroji yra Šiaurės Koreja, kurių atžvilgių ES taiko tekstilės eksporto kvotas. Tas faktas yra sunkiai suprantamas dar ir dėl to, kad mes net nesame pasaulio didžiausių tekstilės ir drabužių gamintojų sąraše. sąraše. Todėl akivaizdu, kad pagrindimas e, tų kvotų tikrai nesusijęs su ekonominiais veiksmiais. Mes tikimės pozityvių ekonominių pokyčių, uh, E, tarp Baltarusijos ir ES. Ir kalbant apie pozityvę, aplinką, pozityvę verslo aplinką, Baltarusija mm, siūlo panaikinti kvotas. Baltarusija taip pat nori pabrėžti tą faktą, kad 2016 9 birželio Europos tekstilės ir drabužių konfederacijos posėdėje patvirtino e, vienas stambiausių Baltarusijos gamintojų, tekstilės gamintojų, e, kaip e, tos konfederacijos nari. Baigdamas norėčiau pabrėžti mūsų pasiryžimą toliau bendrabiauti su ES, sukurti geresnės ekonominės sąlygas mūsų bendradarbiavimui. ES mums yra labai svarbi eksporto prasme, Dabartinės priekybos politikos Baltarusijoje tikslas yra diversifikuoti eksportą ir užtikrinti, kad mūsų eksporto prekės patektų ES rinką. Tekstilės kvotų panaikinimas Baltarusijai būtų praktiškas pozityvus žingsnis šia kryptimi ir pasiūstų svarbų signalą e, Baltarusijos verslo bendruomenė ir ES valstybėms narėms. Manau, kad mes galime rasti kelių, kaip būtų galima normalizuoti ir stiprinti mūsų bendradarbiavimą, kad tai būtų abipusiai naudinga, atsižvelgiant į abiejų pusių interesus. Dėkuoju, jeigu turėtumėt klausimų, aš mielai juos atsakysiu. Ačiū. Lot, uh, uh. Labai dėkoju, ponė Sobolev, už jūsų pasisakymą ir dėkoju už tai, kad apskritai atvykote e, čia iš Minsko į mūsų komitetą. Ir jeigu kas nors turi kokį nors klausimų, tai suteiksiu galimybę jums paskui juos atsakyti. Dabar pirmiausia suteiksiu žodį ponui Takulai, mūsų pranešėjui e, gerbiami kolegos, kadangi aš esu šio dokumento pranešėjas, aš labai atidžiai klausiausi jūsų pristatymų komisijos ir pono Sobolev pasisakymus. Šiame komitete mes dirbame tarp kita ko ir su šituo pasiūlymu ir tai tik parodo, kad priekyba nėra izoliuota politika savaime. Tai yra neatsiejama Europos išorės veiksmų dalis ir um, prisideda prie uh, jo, jos tikslo. E, Jis e, skatina, skleidžia žinę apie ES vertybės. Uh, pasaulyje. ES ir Baltarusijos santykiai pasaraisiais metais gerėja ir gerėja. Tai yra gera žinia tiek jums, tiek mums. Baltarusija yra potencialiai strateginis partneris, kuris e, įrodė savo patikimumą e, dėrybose dėl taikos proceso e, rytuose ir na, mūsų, mūsų artimoje kaiminystėje. Taip pat Baltarusija yra Euroazijos ekonominės sąjungos narė. Laisvos priekybos idėja, kuri e, sklinda nuo Lisabonos iki Vladivostoko, atrodo galbūt e, drasus žingsnis pastarajame politinėme e, kontekste, tačiau mes turėtume jo nepamiršti komisijos pasiūlymo poveikis yra um, nedidelis dėl e, tiek ES, tiek Baltarusijai, nes iki šiol dabartinės kvotos nebuvo iki galo išnaudojamos. Todėl reiktų žiūrėti šitą dokumentą apskritai kaip į e, mėginimą pagerinti Baltarusijos ir e, ES santykius. Aš raginu Baltarusiją peržiūrėti e, e, savo e, dėrybas su PPO ir detaliau, labiau įsileisti į šitas dėrybas, nes jos vyksta jau 23 metus, o pažanga yra menka. Ir E, žinau, kad Baltarusija gali gauti gerų galimybių iš ES prekybos rytyje ir tai pagerinti savo klėstėjimą. E, dėkoju, labai lauksiu kolegų iš šimtą komiteto po e, nuomonių. Dėkuoju, ponė Takula. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Pirmiausia, ponas Fizės iš EPP. Dėkuoju, pirmininkė. Aš e, norėčiau atsiprašyti pono Čika vardu dėl to, kad jis negali čia dalyvauti, jis turi kitų įsipareigojimų ir todėl jis negali dalyvauti diskusijoje šiuo labai svarbiu klausimu. Jis e, manęs paprašė perskaityti šitą tekstą jo vardu. Jis išverstas į ispanų kalbą. Aš e, džiaugiuosi komisijos pasiūlymu peržiūrėti 20, e, sustarimą dėl e, tekstilės importo į trečiasią šalis e, ir taip pat žinome, kad Baltarusijos kalinių tvarkos peržiūrėjimas yra labai laukiamas ES, mes tik tais galime optimistiškai nus, e, būti nusiteigę ir šiame kontekste mes norime pripažinti Baltarusijos pastaruoju metu padarytą pažangą. Mes e, matėme, jog jie aktyviai dalyvavo rytų partnerystės e, darybose, modernizacijos procese, dalyvavo Erasmus Plus ir kitose programuose ir mainų programuose e, keičiantis mokslinę geriausią praktiką. Visą tai priartina Baltarusiją prie e, Europos demokratinės šeimos, nors e, tas kelias yra ilgas ir tolimas, sunkus. Na, o kalbant apie tekstilės gaminius importuojamus iš Baltarusijos, tai svarbus signalas mūsų santykiuose kad santykiai neturi būti paremti tik tais priekybos interesais, kad reikia gerbti žmogaus teisės, demokratiją ir teisės viršenybę, taip pat panaikinti mirties bausmę. E, tai yra klausimai, kurie vis dar ES kelia nerimą ir mes norėtume kažkokiu pokyčiu toje srityje, ypač atsižvelgiant į tai, jog 2016 m. rudenį vyks rinkimai tai bus labai svarbus momentas ir tai padės mums suprasti, kokie iššūkiai mūsų laukia ateityje. Mes norėtume pasiū, pa, palaikyti pasiūlymą ir e, norime pasiūlyti pašalinti apribojimus tekstilės gaminių importui. Tačiau mūsų vidaus rinka yra labai ribota. E, visgi tai svarbu žiūrint iš politinės pusės. Mes norėtume, kad e, pilietinė visuomenė daugiau dalyvautų politinėje diskusijoje e, panaikinant e, mirties, dėl, dėl mirties bausmės panaikinimo ir dėl žmogaus teisų klausimų. Tad labai sveikiname ateities santykius. Dėkoju. Dabar socialdemokratų vardu, ponia Karoli. Dėkoju pirmininkė, e, dėkoju už pasisakymus. E, priekybos e, su, santykiai tarp ES ir Baltarusijos yra labai svarbu ženklas ir taip pat svarbu detaliau juos panalizuoti. Mes matome tam tikras geras tendencijas, ypač žmogaus teisų situacijoje. Ir, uh, E, tai svarbu, panaikinant tekstilės kvotas ir pažanga yra pastebėt, pastebima, tačiau svarbu e, nepamiršti tai, kas e, vyks rugsėjo 11. Ir tai ir parodys, ar yra teigiamų poslinkių. Dėl paties dokumento norėčiau papildyti, kad galiu pritarti, jog iš techninės pusės šios kvotos, vargu ar padarys kažkokius ypatingus pokyčius, dėl to, kad tos kvotos niekada nebuvo išnaudotos. Aš manau, kad tik tai, tai būtų labai geras ženklas, ką mes galime padaryti jog e, Baltarusija matytų, jog mes jiems galime pasiūlyti galimybės pagerinti mūsų prekybos santykius. Ir tai būtų irgi vienas ženklas, kad mes jų teigiamą pažangą, į jų teigiamą pažangą tikrai atsižvelgiame. Ir E, taip pat man labai įdomu, e, e, ką pasakys ir rinkimų stebėjimo komisija. Ir man labai svarbu, kad mes Baltarusijos temą įtrauktume ir į mūsų darbo grupės darbo atvarkę, kad galėtume aptarti apie teigiamus poslinkius šio darbo grupėje. Turiu vieną klausimą komisijai yra priekybos apsaugos priemonės ir yra stebėjitojo statusas. O kas bus tokiu atveju, jeigu situacija pablogės? Ar mes, e, jeigu mes e, panaikinsime kvotas, kas, ką tada darys komisija? Taip pat noriu pabrėžti, kad mes e, turėtume dar kartą detaliau panalizuoti šitą sprendimą, jeigu Baltarusija tikrai parodys didelius pažangos ženklus. Aš labai lauksiu bendradarbiavimo ir e, norėčiau padėkoti pranešėjui už šitą dokumentą. Dėkoju. Dabar ponas Kempel iš EKR. E, dėkoju. Mes, AKR, sveikiname Baltarusijos e, sprendimą paleisti politinius kalinius, taip siekiant pagerinti santykius su ES. Džiugu, kad Baltarusija eina e, vis labiau įsiveda tarptautiniu mastu priimtas demokratinės normas ir principus. Aš asmeniškai nenorėčiau susijęti per daug žmogaus teisų, teisų, žmogaus teisų ir priekybos klausimų. Manau, kad visą tai reikia spręsti atskirai ir diplomatiškai. Man atrodo, kad būtent priekyba kūrė klėstėjimą ir tai tik tai skatina pagarbą žmogus teisėms visame pasaulyje. Todėl mes kiek įmanoma turėtume išlaikyti visus priekybos santykius su visomis pasaulio e, šalimis. E, visgi norėčiau pas, e, pranešti, kad AKR frakcijos kelios delegacijos išreiškė didelius būkštamius dėl Baltarusijos ir jie mano, kad ateitie, ateityje visokios nuolaidos turi turėtų būti susijęto su tuo, kad būtų e, pašalintas bet, koks, bet kokia sučiavimo galimybė per e, šių e, metų rugsėjo rinkimus. Aš paprašyčiau, kad komisija susijėtų tokius veiksmus, kaip pavyzdžiui galima sukčiavimą Na, e, kad, kad komisija turėtų, turėtų dėti pastangas, jo kaip tik e, e, reikalavimas pažalinti sukčiavimą ragintų dabartinę vyriausybę nepasistumėti link Maskvos, bet kaip tik užtikrinti teisingus rinkimus. Ačiū. Dabar kitas kalbėtojas, ponas Šolcas, aš labai norėčiau padėkoti pranešėjai už. A, tai, kad įvardyjote konkrečią problemą, kuri mums yra tikrai svarbi. Mes, e, e, kai sudarome visus priekybos sustarimus, e, reikalaujame skaidrių ir saistančių reikalavimų dėl žmogaus teisių laikymosi ilgalaikėje perspektyvoje. Europos parlamentui tai labai svarbu ir svarbu, kiek tai bus susijęta su e, dėrybomis e, prekybos santykių srityje. Ir kai mes kalbame apie kvotų panaikinimo e, klausimą, tai svarbu, kad į šį aspektą taip pat būtų atsižvelgta mes norime prisidėti prie to, kad visame pasaulyje būtų gyventos Europos vertybės ir e, per savo priekybos santykius mes norime prisidėti prie to, kad dabartinėje e, demokratiškai renkamoje šalyje būtų atitinkamos vertybės, atitinkamos diskusijos ir kad būtų laikomasi e, teisės aktų. Tai turi būti daroma dvišalių pagrindų per partnerystės santykius ir taip mes galime prisidėti prie e, pilietinės visuomenės e, auginimo ir žmogaus te, pagarbo žmogaus teisėms. Taip pat mūsų frakcija teigia, kad Baltarusija padarė didelę pažangą, e, bet kokiu atveju e, visada e, reikia laikytis tokio davimo ir gavimo principo. Tai yra, mes turime daryti tam tikrą spaudimą, kuris neturi pažengti pagrindinių principų, tačiau mes turėtume atitinkamai vertinti savo partnerių valstybių e, situaciją. Aš džiaugiuosi bendradarbiavimu su pranešėju. Mes be abejo turime pabrėžti labai svarbų dalyką, tai yra rinkimus, tai aiškus terminas. Ir mes e, toliau turime laukti rinkimų proceso ir rezultatų. Ir baigiant norėčiau paminėti dar vieną aspektą. Taip pat labai svarbu, kad būtų ne, užtikrinti atitinkami energijos, energetikos standartai. Uh, tai jis turi likti svarbus punktas. Kalbant apie dujas iš Baltarusijos, mes turime panalizuoti, kaip Baltarusija vykdo tarptautinius susitarimus šioje srityje. Ačiū. Dėkoju. Žaliųjų frakcijos vardu ponas Bugner. Dėkoju. Aš norėčiau pranešėjui labai padėkoti už jo pasisakymą ir norėčiau pris, pritarti ponui Šolcui mano frakcija ir aš turėtume ne, neužvilkinti per daug visos procedūros ir žinome, kad rugsėjo mėnesį Baltarusijoje vyks rinkimai ir tai yra svarbus terminas, todėl mes neturėtume vilkinti viso proceso. Pranešimas bet kokia atveju dėl pranešimo bus balsuojama rudenį. Ir taryba e, siūlo panaikinti e, kvotas, sankcijas, tačiau e, e turime atsižvelgti, jog šalyje yra padaryta pro, e, pažanga žmogaus teisų srityje, nors ne visiškai tiek, kiek mums to e, reiktų. E, Ir 2015 e, metų e, Baltarusija, metais Baltarusija atsižvelgia į, e, į rekomendacijas, į E, įgyvendinti e, tarptautinių organizacijų pateikiamas e, rekomendacijas, tačiau jie jas įgyvendino ne visiškai. Ir dabar nebuvo padaryti jokie formalūs tarp instituciniai veiksmai tam, kad būtų, tinkam, kad būtų pagerinta tam tikrą pagrindinę teisę e, į susibūrimus. E, taip pat e, dėl mirties bausmės. Aš nežinau, ar buvo visiškai įgyvendintas šitas reikalavimas. Turėtume apibendrinti, kad manome, jog Baltarusijai rugsėjo mėnesio rinkimai bus tikrai labai svarbus etapas. Mes Mums tai yra lemiamas testas ir e, pamatysime, ar e, Baltarusijos ir ES valdžios institucijos galės konstruktyviai toliau tęsti bendradarbiavimą. Aš optimistiškai tai žiūriu ir aš tikiuosi, kad mūsų santykiai su Baltarusija galės tapti intensyvesni. Dankeschön und nun Herr Dadmos. Ir Ponas Dartmouth. Atsiprašau, neišgirdau, e, kad man suteikta teisė kalbėti. Dėkoju, pirmininkė. Trys pagrindinės mintys iš mano pusės. E, aš manau, kad būtų verta konstatuoti dar kartą tai, kad turbūt skaitėte dokument e, laikrašiuose, koks yra Junkinės karalystės referendumo rezultatas. Ir be abejo, E, e, kaip sakė Donaldas Tuskas, kad iki to laiko, kol mes iš tikrųjų neišeisime e, iš ES, Junktinė karalystė visiškai turi laikytis visų taisyklių ir reglamentų ir be abejo mokės savo indėlį į biudžetą. Todėl visgi mums tai aktualu. Gerai, galbūt būtų, kad tai nebūtų aktualu, bet visgi viskas, ką kalbame, dar aktualu. Taigi, kalbant apie tai, ką sakė pranešėjas, ir GUE ir e, žaliųjų frakcijos e, kolegos e, visada tai buvo mums įdomus aspektai ir visada priekybos politikoje buvo labai aišku, kad ES mano, jog tai yra mechanizmas, kuriuo mes galime pas, populiarinti ES vertybės. Ir Kai kalbame apie priekybą, kaip tai supranta ES, mes kalbame ne tik tiesiog apie priekybą, iš esmės net tai nėra esminis punktas. E, tai, ką paminėjo pranešėjas ir ponas Šolc ir e, ponas Buchner, aš labai džiaugiuosi e, tuo, kad jis čia yra, nors matau, kad nebėra. E, tačiau jie tūkstančių procentų aiškiai pabrėžia, kad prekyba uh, priekybos politiką reikia panaudoti kaip e, mechanizmą, kuriuo mes e, norime užtikrinti e, savo užsienio politikos tikslų siekimą. Ir aišku, tai nėra priekybos interesai, tai nėra Junktinės karalystės, ES interesai. Tiesiog visiškai tiesmukai buvo pasakyta, kokiais tikslais yra naudojama priekybos politika. Ir galiausiai mano išvalga yra tokia. Įdomu tai, ką sakė komisijos atstovas apie kvotų panaikinimą tekstilės rytyje. Tačiau aš nežinau, kiek buvo padaryta analizės ir matematinių skaičiavimų. Galbūt galite mums pasakyti. E, aš manau, kad e, Ispanija, Portugalija e, ir kitos šalis turi tikrai geras tekstilės pramonės. Ir mūsų patirtis yra tokia. Tekstilės gaminių gamintojai Europos Sąjungoje nelabai mielai nusiteikę kvotų panaikinimo atžvilgiu. Tad e, norėčiau išgirsti, ar jūs esate padarę kokią nors analizę. Ir uh, Ar šitie pasiūlymai e, ministrų taryboje bus patvirtinti, jau nekalbu apie parlamentą. Tai e, nežinau, kokia bus situacija. Turbūt kolegos prisimenate, kai buvo uh, kalbama apie e, skubios pagalbos suteikimą Pakistanui, kuriame buvo e, daug potvinių. Nežinau, ar pamenate tai, tačiau pasiūlymas buvo logiškas, jį pateikė Junktinės karalystės vyriausybė e, tačiau jis nepraėjo pro tarybą, pro tarybos sprendimus. Buvo siūloma atlaisvinti tarifas, tarifus ir kvotas Pakistanui ypač e, tekstilės sektoriuje. Ir patirtis buvo tokia. Reikėjo trijų metų, e, kol e, tai dėl to būtų nuspręsta. Ir turbūt tuo metu, turbūt tie potviniai ir atslūgo. Taigi komisijos atstovas kalbėjo apie kvotų panaikinimą. Aš noriu paklausti, kokią analizę jūs padarėte tarp tekstilės gamintojų ir e, kuo remiantis e, šitą pasiūlymą svarstys e, parlamentas ir taryba. Ir čia grįžtų prie to dalyko, kurį daug kartų minėjau ir aš rašiau savo knygoje, kurią aš jums e, išplatinau. Yra daug sunkiau uh, sudaryti priekybos sustarimą, kai yra 28 valstybės narės, nei tiesiog su viena valstybė narė. Tokia yra e, Šveicarijos ir kitų šalių patirtis. Daug sunkiau yra sudaryti priekybos sustarimą tokiu atveju. Ir tikrai girdėsite, kad BBC ištisai skelbia tokį uh, šlamštą, kad iš tikrųjų daug lengviau priekybos susitarimus daryti, kai esi dideliame bloke. Ne, tikrai yra daug sunkiau. Aš tikrai labai kritikuoju Ceciliją Manstrom, priekybos komisarę. Ir e, nepaisant visko, e, tai yra labai sunkus darbas atsižvelgti į 28 skirtingų valstybių narių interesus, 28 ekonomikas, kurios paprastai turi e, labai skirtingą struktūrą. Dėkoju ponė pirmininkė, už suteiktą galimybę pasakyti. Labai ačiū dabar žodis komisijai ir po to mm, ponui Sobolevui, jeigu jis norėtų dar pasisakyti. Ačiū. Pradėsiu nuo techninių klausimų ir po to perėsiu prie politinių. Mm, pirmiausia, kas atsitiks jeigu bus didelis neigiamas poveikis ES rinkai panaikinus šias kvotas. Žinoma, turime galimybę bet kada vėl įvesti autonominės kvotas, nes, kaip minėta, Baltarusija nėra PPO narė, todėl turime tokią teisinę galybę, tačiau nemanau, kad tai turėtume daryti. Turime gerą veikiantį mechanizmą skirtą prekybos gynybos priemonėms. Ir turime stebėsenos mechanizmus, turime saugiklius, galime įvertinti neigiamą poveikį, taigi turime priemonių susidaroti su neigiamo poveikiu. Taip pat noriu priminti, e, kad kad Baltarusija negalės eksportuoti e, visų tekstilės gaminių be importo mokesčių. Tai nėra visiškas rinkos atverimas. Muito mokesčiai egzistuoja ir mes uždirbame surinkdami tokius mokesčius. Antras klausimas dėl to, ar mes atlikome detalę analizę, kokį poveikį padarys kvotų panaikinimas ES e, rinkai ir ES operatoriams. Na, mes neatlikome, kaip jūs sakote, tyrimo ar kažko panašaus, nes visų pirma, mes manome, kad dėl apyvartos mažo apimties tai nėra būtina. Ir, kaip sakiau anksčiau, mūsų biudžetas yra gana ribotas ir mes norime jį sutelkti ten, jo panaudojimą, kur žinoma, kažkokios rizikos yra, o čia to nėra. Mes ilgai buvo diskutuojama taryboje ir e, tekstilės ir plieno specializuotoje darbo grupėje. Ir aišku, kalbėjomės ir su Europos, kalbėjomės su Europos pramonė kasdien per įvairiausias darbo grupės ir šią prasme, jeigu jie visi, jie sakot, problemos jokios nėra, tai mes nenorime generuoti dar papildomo darbo, pilno krūvio. Kaip sakiau, visada yra saugiklių prekybos gynybos priemonės egzistuoja, jeigu kažkas atsitiktų negerai. Taigi toks atsakymas į pirmosius techninio pabudžio klausimus. Dėl kitų klausimų Ar yra ryšys tarp šio pasiūlymo ir būsimų rinkimų Baltarusijoje? Formaliai iš mūsų pusės tokio ryšio nėra, tačiau kaip aš minėjau, tai, ką mes darome, yra dalis platesnio politinio proceso santykius, palaikant santykius e, su Baltarusija. E, aišku, mes stebime Baltarusijoje vykstančius procesus. Žinoma, kad e, labiau asmeniškai aš galiu pasakyti, nors nesu žmogaus teisų ekspertė, bet žvelgiant į Baltarusiją ir kitas šalis mūsų kaiminystėje, aš nežinau, kad tai yra šalis, su kuria reikėtų sustabdyti prekybą. Yra šalių, su kuriomis yra daugiau problemų ir mes vis tiek prekiaujame angliavandeniliais. Na, nors tai aišku ne man spręsti. Ir galiausiai dėl pono Dartmuto išsakytų minčių. Dėl tai, kad lengviau sudaryti prekybos sustarimą, jeigu esi viena dėrybų šalis, o ne 28. Na, aš galiu savo patirtim pasidalyti. Birželio mėnesį dalyvavau parlamente pristatant tyrimą kurį pristatė Austrijos ekonomikos institutas. Būtent šią temą, kokie e, apie dvišalius susitarimus tarp ES ir kitų šalių. Aš rekomenduočiau pastatyti, paskaityti tą tyrimą, tą studiją, ji labai įdomi. Ačiū. Ačiū, ponia Sobolev, ar norėtumėte tarti kokią žodį? Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, keletas žodžių dėl mūsų įsipareigojimų aplinkosauginės klausimais. Kaip žinote, Baltarusija yra didžiausia Černobilio avarijos auka. Praktiškai 30 procentų mūsų teritorijos e, pa, pa, nukentėjo radioaktyvėje prasme. Taigi tai mums yra labai, labai svarbus klausimas. Ir kiek žinau, mes vykdome visus savo įsipareigojimus šioje srityje. Gal aš nemanau, kad kad tai keltų problemų ar verstų diskutuoti šią temą. Baltarusija viską vykdo šioje srityje. Dėl ryšių tarp prekybos klausimų, ypač prekybos tekstilės prekiamis ir žmogaus teisų. Ir ypač mirties bausmės. Žinoma, ES e, ir jos parlamento reikalas tokį ryšį išvelgti, tačiau, kaip aš suprantu, nėra jokių didelių standartų. Man labai įdomu būtų pamatyti ES ir Junktinių valstybių sustarimo galutinę versiją. Žinote, JAV yra šalis, kuri taip pat turi mirties bausmę. Taigi norėčiau pamatyti ar Junktinės valstybės, e, Junktinės valstybės įsipareigos e, panaikinti mirties bausmę e, šiame susitarime. Dėl apribojimų, tai netgi nėra apribojimai, tai yra kvotos, kurios neturi didelės įtakos prekybai tekstilė tarp Baltarusijos ir ES, išskyrus vieną kategoriją, tai yra linas. Šių kvotų panaikinimas yra geras signalas netgi ne Baltarusijos e, vyriausybei ar e, valstybių narių vyriausybėms. Tai būtų labai geras signalas verslo bendruomeniai žmonėms, kad viskas gerėja. Galima prekiauti, galima investuoti, galima lankytis vieniems pas kitus. Atsiras naujas bendradarbiavimo ligmuo. Tai, mano nuomonė, svarbiausia. Ačiū. Ačiū. Ir pranešėjas Takula. Ačiū pirmininkė. Manau, kad galėčiau paskutinius žodžius tarti gražią suomių kalbą. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie išsakė savo nuomonės Manau, kad e, kartu dirbdami galėsime parengti labai gerą pranešimą. Manau, kad turime bendrą ryšį, ryštą stiprinti santykius tarp ES ir Baltarusijoje. Mes, mes norime skatinti Baltarusiją toliau eiti ilgų demokratijos kūrimo keliu. Žmogaus teisų klausimai ir mirties bausmė taip, aš sutinku su tuo, ką pasakė ką tik ponas Sobolev e, Baltarusijos valstybės vardu. Ir turėčiau pasakyti, kad ES negali taikyti dvigubų standartų. Mums reikia vieningų standartų. Todėl žmogaus teisų klausimus ir mirties bausmės klausimus, kai keliame, tai reikės kelti ir santykiuose su JAV, Arabų pusėsario šalimis ir panašiai. Dėl mūsų santykių manau, kad Baltarusija gali parodyti kelią Jungtinėms valstybėms, Kinijai ir Japonijai e, panakinama mirties bausmę Manau, kad ES svarbiausia netaikyti dvigubų standartų ir visą šalis traktuoti vienodai. Taip pat mums reikia propaguoti ES vertybės, demokratiją, žmogaus teisės, teisinės valstybės principus, žodžio laisvę. Pranešimą renksiu šią vasarą ir manau, kad rugsėjo mėnesį po atostogų galėsime pabaigti įrengti po Baltarusijos rinkimų ir galėsime toliau tęsti bendradarbiavimą gerą dvasę. Baltarusija yra labai svarbi ES partnerė, o šis e, sustarimas yra labai svarbus. Todėl tikiuosi, kad mums pavyks jį baigti renkti tiek šiam kartui. Labai džiaugiuosi susilaukęs komiteto narių e, indėlio ir dirbsime kartu, kad parengtume pranešimą, kad visiems būtų geriau ir galėtume propaguoti ES vertybės ir toliau. Labai ačiū, taigi tęsime diskusijas šio klausimu 31 rūpjūčio ir dirbsime toliau. Balsuojama bus rugsėjo 26 dieną. Labai ačiū. Ypač, hmm, kaip sakiau, ponui Sobolivui, ačiū už apsilankymą. Dabar trumpa pertraukėlė 6-7 minutės ir pradėsime koordinatorių posėdį. Labai ačiū.